pateikti paaiškinimai dėl balsavimo. Ponas Fatuco dėl Belder ataskaitos vieną minutę kalbės. signora presidente grazie eh, con grande piacere prendo Pone pirmininkė, man labai malonu kalbėti šio iškilmingo posėdžio metu tiek daug narių čia dalyvauja iš, visos, iš visų 27 valstybių. Retai kada galiu mėgautis tiek daug klausytojų. Aš norėčiau kalbėti apie pono Belder ataskaitą dėl ekonominių ryšių su vakarų Balkanų valstybėmis. Aš visiškai pritariu tam, kad ES kiek galėtų palengvintų ir sudarytų sąlygas e, Balkanų valstybėms prisijungti prie Europos, prie Europos Sąjungos. Svarbu didinti ekonominę pagalbą, kad ji būtų didesnė negu likščiol buvo. Taip pat reikėtų stiprinti ryšius, stiprinti turizmo ryšius su tomis valstybėmis ir kad visi Balkan valstybių piliečiai, jauni ir seni, galėtų pasidžiaugti geresnių gyvenimų. Ačiū. Toliau kalbėsime apie maginės ataskaitą, ponas Bakau, vieną minutę. Monsieur Bacot. Madame. Oh. I'm here. Is he? Oh, maybe it's not you. Il n'est pas là, M. Bacot. Si, si, il est là. Ah, c'est 783. <laughs> bon, je donne la parole à Madame Harkin. You, Madam President. Pone Harkin, pirmininkė, norėčiau, kad jūs pataisytumėt mano balsavimą. Aš visiškai pritariu Maginės ataskaitai dėl uh, maisto saugos. Paspaudžiu ne tą mygtuką. Aš labai pritariu tam, kad BŽUP reikia keisti, kad uh, užtikrintume maisto saugą, kad ūkininkai galėtų planuoti savo veiksmus ateičiai. Visiškos garantijos, aišku, mes jiems nesuteiksime, bet tam tikro stabilumo reikia. Be to, rinka pati viena neužtikrins pajamų gamintojams reikia atlikti poveikio įvertinimą, pavyzdžiui, sąsojų su maisto sauga. Jei pažiūrėtume, ką ES siūlo dėl augalų apsaugos, tai čia vėl reikėtų atlikti išsamų poveikio įvertinimą ir taip pat įtraukti maisto saugą į tokį poveikio įvertinimą. Ačiū, pirmininkė. Ah, Dabar steiksiu žodį poniai Maginės vienai minutiai. Thank you. Thank you, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už tai, kad paremė mano pranešimą ir poniai Harkin už jos paramos žodžius. Iš tikrųjų labai aiškiai yra pristatytas parlamento požiūris į žemės ūkio politiką, ne tik tai, ir maisto saugą ne tik tai europinių lygmenių, bet ir pasaulinių lygmenių. Ir ypač pranešime yra reikalaujama, kad žemės ūkio politika būtų pakeista, kad būtų atsižvelgta į besivystantį pasaulį tuos, kurie gali gaminti maistą vietoje. Ir manau, kad tas vienas milijardas eurų, kurį kurį ES suteiks e, šioms reikmėms, yra žingsnis reikiama linkme. Vėlgi, aišku, aš pati remiu savo pranešimą ir aš manau, kad tai yra puiku, puikus metmenis ateičiai dėl to, kaip e, žemės ūkis turi plėtotis ir kadangi maisto sauga ne, nebė, ne, ne, iš, pradingo iš um, dar, pasaulinių darbo tvarkių, vis tik tai reikia nepamiršti, kad tūkstančiai vaikų kasdien miršta dėl trūkstamo maisto. Euh, Monsieur Sandberg, pour une minute. Sandberg, vienai minutei. Pone pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man galimybę paaiškinti, kodėl uh, uh, balsavau susilaikydamas dėl maginės pranešimo. Uh, aišku, dėmesys yra sutelkiamas į labai e, svarbius dalykus ES. Tai yra būtini e, klausimai, kad būtų užtikrintas saugus maisto tiekimas, garantuotas maisto tiekimas tie, kas badauja. E, tikrai niekas negali prieštarauti tam ir tikrai aš neprieštarauju tam. Tačiau problema, mano požiūriu, dėl šio pranešimo yra tas, kad yra ta, kad į bendrą žemės ūkio politiką yra žvelgiama bendrai ir nėra kalbama apie tai, kad būtinai reikia reikia reformuoti bendrą žemės ūkio politiką ir dar toliau ją reformuoti. Tikrai netitinka um, Europos žmonių poreikių, Didžiosios Britanijos ūkininkų poreikių ir kol ši našta nebus nuimta nuo um, ES piliečių pečių, tikrai mums, mūsų ir toliau lauks sunkumai. Taip, pranešimo tikslai yra teisingi, bet dėje pranešime tikrai netinkamai sprendžiamos pagrindinės problemos. Sikerski. Ponas Sikerski, vieną minutę pełni popieram większość postulatów i stwierdzeń zawartych Ponios ir ponai, aš tikrai remiu pagrindinius pareiškimus, pagrindinės nuostatas ponios Maginės pranešime. Maisto kainų pasikeitimai bus vis dažnesni pasaulinėse rinkose ir turės neigiamų padarinių. Augančios kainos daro poveikį labiausiai tiem, kurių pajamos yra mažiausios ir kurie didžiausią dalį savo pajamų panaudoja maistui. Taigi jiems reikalinga parama. Taip pat ir besivystančiame pasaulyje, bet ir ES. Mes turime pažvelgti į besikeičiančias realės ir geriau atsižvelgti į garantuoto maisto, garantuotos maisto pasiūlos klausimus. Taigi mes turime galvoti apie tokias priemonės, kurios leistų mums valdyti rinkas. Ir uh, galėtų padėti sumažinti išlaidas žemės ūkiui finansinėse perspektyvose ateityje. Gerai, kad yra numatoma e, finansinė priežiūra maisto kainų srityje, taip pat ir mais, e, tarptautinė e, FAO organizacija. Mes turime ir toliau galvoti apie tarptautinę maisto saugojimo sistemą madam president for giving me this opportunity to explain why i. ačiū pirmininke aš irgi noriu paaiškinti kodėl balsuodamas susilaikiau dėl šio pranešimo. manau visi čia sutiks kad maisto sauga yra labai svarbus dalykas tačiau mes nesutarėme ką ta savoka reiškia daugeliui mūsų maisto sauga reiškia tai kad reikia užtikrinti jog pasaulio žmonėms nesvarbu kurioje šalyje užtektų maisto kitiems Tai yra pretekstas užsimti protekcionizmu. Jie tai supranta tik tai maistą pagamintą ES europiečiams. Taip naudojamasi šituo pretekstu, užkertant kelią maisto importui iš kitų pasaulio šalių. Ir dėl to nukenčia neturtingos šalis, neturtingų šalių piliečiai. ir tokią politiką vieną kartą reikėtų baigti. Ačiū. Ponas Heaton Harris. Ačiū pirmininkė, aš pritariu ką tik kalbėjusiam kolegai dėl šitų argumentų. Aš susilaikiau balsuodamas dėl šito pranešimo. Visi žino, kad maisto sauga yra labai svarbus dalykas. Todėl mane stebina tai, kaip parlamentas šį klausimą aptarė šiame pranešime. Mes paminime tam tikrą problemą, kurią mes patys susikūrėme. Pavyzdžiui, aš turiu omeny augalų apsaugos direktyvą, nes mes susilpniname Europos maisto saugą. Mes užtikriname, kad mūsų ūkininkai ne išaugins pakankamai maisto mūsų kontinentui ateityje ir man keista, kad e, mes sugebėjome taip nubalsuoti. Pone Doyle, ačiū pirmininkė. Vienas iš dalykų, kuris mums labiausiai rūpi ir kuris labai svarbus maisto saugai, tai yra užtikrinti stabilų maisto gamy, gaminimą, augimą kitose šalyse ir kad mes taip pat galėtume eksportuoti maistą į tuos regionus, kur jie patys negali pasigaminti pakankamai maisto. Mes turime užtikrinti aplinkosaugos apsaugą, aplinkos apsaugą ir taip pat pris, prisidėti prie tausios maisto gamybos. Ponas Vakal, aš balsavau už pranešimą dėl maisto saugos, nes jisai siekia išspręsti įvairias problemas. Tai yra padidinti maisto gamybą pasaulyje, taip pat išsaugoti žemės ūkio prestižą ir svarbą mūsų visuomenėse. Taip pat e, bendra žemės ūkio politika organizuoti sistemiškai, nustatyti ilgalaikius tikslus. Taip pat nediskriminuoti naujųjų valstybių narių įgyveninant bendrąją žemės ūkio politiką. Dėl gra, ponios Grabovskio pranešimo, ponas Sonberg. Ačiū pirmininkė už dar kartą suteiktą žodį. Taip, čia mes kalbame apie ES esmę. Mes patvirtiname daugiau lėšų, bus, kurios bus skirtos tam, kad e, visuomenė balsuotų už tą nelemtą Lisabonos sutartį. Airijos piliečiai atmetė tą sutartį, jos nenori. Britams taip pat e, reikėjo suteikti tokią galimybę, nes e, tai pažadėjo e, leiboristų vyriausybė per paskutinius rinkimus. Jeigu Britai balsuotų, jie balsuotų neigiamai. Ir žinia, ES yra labai aiški. Piliečiai nenori Lisabono sutarties, nenori, kad Briuselis ir Strasbūras gautų daugiau kontrolės. Piliečiai nori savo vyriausybių, savo parlamentų, kad jie priimtų jiems svarbius sprendimus. Kol šita žinia Briuselėje nebus išgirsta, tai vis daugiau pinigų bus pumpuojama, stengiantis priversti piliečius, įtikinti, kad jie turi pakeisti savo nuomonę balsuodami, bet piliečiai to nedarys. Madam. Pane Harkis, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tai yra puikus pranešimas. Mes visuomet kalbame apie tai, kaip ES susijęti su piliečiais ir tai, kad ES projektas negali būti kuriamas neįtraukiant piliečių. Yra dvi, du tipai uh, demokratijos. Tai yra atstovaujama ir dalyvaujamoji. Ir tai labai svarbu suprasti, kad pilietinis dialogas yra dvipusis. Taigi, tie būkštavimai ir tos mintis, kurios išsako piliečiai, turi pasiekti es institucijas ir es institucijos į tai turi atsižvelgti. Ir manau, kad tai yra puikus pavyzdys to, kad surinkta milijonas parašų dėl e, neįgalumo nuostatų. Ir aš pritariu ankstesniam kalbėtui, kad jeigu priimsime Lisaboną, tai mums suteiks galimybę susijęti piliečius su ES prasmingiau. Mūsų tikslas čia parlamente yra užtikrinti, kad jeigu Lisabona bus patvirtinta, kad ji veiktų efektyviai. Ponas Hanin. Daug ką jau galima pasakyti ar e, suprasti iš e, vien šio pranešimo pavadinimo, tai yra perspektyvos lemintis sutartimi. Vis tik reikia priminti parlamentui, kad Lisabono sutartis dar negalioja. Ji buvo tris kartus atmesta, 55 e, procentai prancūzų, 60 procentai olandų ir 54 procentai airių rinkėjų atmetė ją įvairiomis formomis. Bet iš tikrųjų, perspektyvos dėl pilietinio dialogo plėtros. Tai labai malonu gal biurokratam, tačiau piliečiam tai nesuprantami žodžiai. Galbūt jie supras ne taip kaip mes, nes iš tikrųjų tai yra tik tai kuriamas nors biudžetas propagandai, kad žmonės persigalvotų. Noriu pasakyti, kad um, ne kiekvienas euras e, Europos centrinio banko e, seifose įtikins piliečius. Ir čia iš tikrųjų reikia kalbėti apie dvi šalis, e, dvi pusės, kad ES turi suprasti ir tai, ką sako ES piliečiai. Ačiū pirmininkė. Noriu paaiškinti, kaip aš balsavau dėl šito pranešimo. Kai perskaičiau jo pavadinimą – pilietinio dialogo plėtra ir Lisabono sutartis, priminė man Muhammas Gandhi posakį, kai jo paklausė, kas yra vakarų civilizacija, jis atsakė, būtų gerai tokia egzistuotų. Taigi, dialogas dėl Lisabonos sutarties. Puiku, jeigu toks dialogas vyktų. Jeigu vyktų pokalbis. E, taip, kaip sakė kalbėtojas, tai turėtų būti dvipusis eismas. Tačiau jeigu pažiūrėtume į tam tikras organizacijas, kurios finansuojamas tam, kad e, skatintų, propaguotų Lisabono sutartį, tai yra tik tos organizacijos, kurios visiškai pritarė šitai visiškai nedemokratiniai sutarčiai. O kiek organizacijų, kurios prieštarauja sutarčiai, bus finansuojamos? Dvipusio dialogo čia nevyksta ir todėl Europos piliečiams nesuteikiama galimybė diskutuoti apie tą sutartį ir aš manau, kad jie pasirinks ją atmesti. Toliau, dėl Gerero pranešimo, ponas Kaman. Pone Kaman. Dėl Gerero pranešimo. apie žuvininkystę, atrodo. Dėkoju Jums už kantrybę, kolegos. A, mane labai sujaudino tiek daug balsavimų šiandien posėdį. Viskas gerai, žvejybos politika, tačiau jinai prieštarauja bendrai žemės ūkio politikai. Reikia žiūrėti, kas vyksta tose šalise, kur žvėjams suteikiamos teisės, kurios perdamos iš kartos į kartą. Tai yra geriausias būdas užtikrinant e, tvarius žvejybos išteklius, o ne kažkokiu centriniu būdu. Centralizuojant yra tik tai išeikvojami žvejybos ištekliai. Pirmininkė, dabar pertraukėme posėdį laikinai ir grįšime prie balsavimo paaiškinimų po iškilmingo posėdžio.